imti mažiau ir duoti daugiau. Taigi dėkoju šios išmintingus žodžius. Dėkoju Van Orden, aš dar kartą norėčiau pasveikinti Indijos parlamento atstovus, sveiki atvykę Europą. Ir dabar, baigiant diskusijas dėl pasirengimo vadovų tarybai, dar kartą suteikiu komisijos vicepirmininkui Timemans. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti į pastabas ir klausimus. Pirmiausia, kalbant apie Graikiją. Aš pabrėžiu, kad komisija ir toliau dės pastangas ieškodama kompromiso, kuris būtų priimtas kiekvienam ir kuris remtųsi bendra idėja ir kurio pagrindų nereikėtų papildomai kentėti Graikijos piliečiams. Notol ir Ben aš pritariu, kurie yra Graikijos visuomenės bičiuliai. Tačiau reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, ar mums reikėtų pakeisti savo, o, o, pakeisti savo poziciją, ar mes ir toliau norime išlikti Graikijos bičiuliai. Man atrodo, kad dauguma Graikijos piliečių tiesiog nenori, kad jų šalis išeitų iš eurozonos. Atrodo, kad jūs patys net nesuprantate, kad jūsų bičiuliai, jūsų rėmėjai laiko jūs keistuoliu. Tokie draugai kaip jūs gali labai greitai tapti tų priešais. Ir kitas dalykas, kuris mane nustebino, Nuttall apgailę stavo, kad jo šalies parlamentarai vakar negalėjo atvykti į parlamentą, kadangi buvo streikuojama transporto srityje. Tačiau kita vertus jūs dedate visas pastangas, kad ES parlamentų neliktų. Taigi, kodėl jūs apgailę staujate? Jungtinės karalystės parlamentarai tikriausiai neturėtų pamiršti to palikimo kuris teko Europai ir tikrai jie neturėtų ir toliau siekti, kad už, prie ES sienų uh, būtų statomos kokios nors užkardos. Dėl migracijos arba mes rasime Europos masto sprendimą, arba nerasime ir mes ilgai spręsime problemas, su kuriomis susidurėme. nemanykite, kad neįsileidę pabėgėlių į Europą mes išspręsime problemą. Tai nėra tik tai moralinis klausimas. Mes nesame Australija. Mes negalime taikyti tų pačių sprendimų. Ką jūs pasakysite šeimai, kuri bėga nuo karo? Iš Damaskos Damasko, iš kitų Sirijos miestų arba kaimų, jūs turite pasakyti, negalite atvykti Europos Sąjungą, jūs turite būti nužudyti, jūs negalite atvykti Europos Sąjungą. Ką jūs pasakysite šeimoms iš Libano, iš Jordanijos? Tiesiog jūs turėtumėte pagalvoti, ar iš tikrųjų išspręsime problemas, neleisdami žmonėms atvykti į Europos Sąjungą. Reikalingas tvarus sprendimas remiantis bendromis europinėmis vertybėmis. Jeigu mes to nepadarysime, mes versime abejoti ir kitomis vertybėmis, kuriomis tiki mūsų piliečiai. Rytoj prasidedant vadovų taryba turėtų pritarti komisijos siūlymams, jeigu ne, tuomet reikėtų pateikti kitus geresnius pasiūlymus, o mes savųjų ir toliau laikomės ir raginame parlamentą jiems pritarti. Ta savanoriška paskirstimo sistema nepasiteisino. Todėl reikėtų padaryti tinkamas išvadas ir aš norėčiau, kad vadovų taryboje valstybės rimtai imtųsi šio klausimo. Verhofstadt kalbėjo apie Vengriją. Komisija dabar užmesgė kontaktus su, su uh, Vengrija, aiškinasi priežastis, dėl kurių yra uždarytos pabėgėliams Vengrijos uh, sienos. Tiesiog komisija reikalauja, kad Vengrija uh, laikytųsi bendrų taisyklių ir jeigu yra kokių nors priežasčių, kad atsirando, atsirado didžiulės e, pabėgėlių landos, tai tuomet galima laikytis išimtinių nuostatų, tačiau apskritai reikia e, laikytis ES įstatymų, teisės normų, mes teiksime pagalbą Vengrijai, su jie bendradarbiaujame, tačiau turime omenyje, kad Vengrija turi laikytis bendrų teisės nuostatų. Ir galiausiai, pirmininkė, aš norėčiau pakartoti komisijos vardu, kad ši vadovų taryba turi žengti rimtą žingsnį į priekį, sprendžiant migracijos klausimų. Jeigu mes to nepadarysime, dar daugiau žmonių žus, mes neįgyvenzinsime priemonių, kurios turės būti aptartos ir galutinai priimtos Liepos mėnesį ir vadovų taryba turi imtis atsakomybės e, komisijos teigimu. Ora per il Consiglio. Dabar tarybos vardu žodis ponai e, Kalnina Lukaševi. Mikro. Paldies, godadas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu kreiptis į komisijos vicepirmininką ir jūs visus Europos parlamento nariai. Ačiū už pasisakymus. Pirmiausia, dėl migracijos. Taryba ieško subalansuoto ir ilgalaikio sprendimo šiuo klausimu. Suprantu, kad komisija teiks savo siūlymus, tačiau taryba nėra įsitikinusi, kad tai yra geriausias būdas išspręsti tos problemos priežastis. Nes mes nenorime, kad būtų kovojama tik su krizės pasiekmėmis, bet ne su priežastimis. Jeigu e, Tuo, jeigu visą laiką kyla potvinė, jų būtina statyti dambas, o ne nuolatos kibirėlių semti tai, kas išsiliejo. E, taigi, norėčiau pasakyti, kad taryboje niekas nekvestionuoja būtinybės padėti tiems, kuriems pagalba reikalinga. Niekas nekvestionuoja būtinybės stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis ar tranzitinėmis valstybėmis, kad būtų galima kovoti su prekeiviais žmonėmis. Tačiau mes turime diskutuoti dėl geriausių sprendimų, turime rasti ilgalaikius sprendimus, sprendimus, kurie būtų efektyvūs. Tuo pat metu taryba buvo visada pasirengusi reaguoti. Aktyviai dirbome, kad būtų gyveninti balandį priimti tarybos sprendimai, kad būtų užkirstos kelias žūtims viduržėmio jūrose. E, Frontexo biudžetas buvo padidintas tris kartus, buvo suteikta papildoma techninė pagalba Frontexui. Tai jau padėjo išgelbėti gyvybės viduržėmio jūroje. Ir buvo galima užkirsti kelią kai kurioms tragedijoms viduržėmio jūroje. Viduržėmio jūroje operacijos e, atitinkamos prasidėjo, bendradarbiavimas turi didėti, taip pat ir su tranzitinėmis valstybėmis. Taryba ieško aiškių visiems suvokiamų sprendimų migracijos rytyje. Apskritai, dabar dėl Graikijos. Suprantu Europos parlamento nekantrumą šiuo klausimu. Visi žvelgiame nekantriai į Graikiją. Ir suprantu ir pritariu, kad situacija ne iš paprastųjų. Tačiau turime leisti Graikijai mums visiems parodyti, kad Graikija gali mums parengti ir gyvendinti reformų planą. Rytojaus posėdyje, manau, e, bus išgirsta ir gerų naujienų. paprastai nuskęsta mane dėl to, kad įkrenti į vandenį, o dėl to, kad jame lieki per dalyk ilgai. Tad Graikijai padėti iš to vandens išlipti būtų dabar teisingiausias dalykas. E, tos priemonės gali atrodyti skausmingos, bet pagal savo šalies patirtį galiu pasakyti, kad e, žmonės vertina vyriausybių priimtų sprendimus, jeigu jie ir nepopuliarūs, ir sunkus, bet jeigu tie sprendimai yra reikalingi šalies klėstėjimui ir jos, jų žmonių gerbuviui. Maničiau, kad stagnacija yra nebereikalinga ir mūsų visų interesas yra e, kurti Europos Sąjungą, kuri būtų ekonomiškai klestinti ir vieninga. Mums būtina turėti stabilę eurozoną, stabilę ekonomiką tam mums reikia įveikti tam tikras kliūtis, turime elgtis drąsiai ir atlikti tai, kas yra būtina padaryti. ES tarybos darbo atvarkė apima ir svarbius klausimus susijusius su ekonominė valdysena ES. E, taip pat yra kalbam pirmiausia valstybės ataskaita apie E, šalims parengtas rekomendacijas ir vidaus bei išorės saugumo stiprinimo ES. Visi tie dalykai tarpusavį yra susiję. Ačiū už šiandienos diskusiją ir pasinaudodama progą norėčiau iš viso širdies padėkoti už vaisingą e, bendradarbiavimą Latvijai pirmininkaujančių šešis mėnesius Europos Sąjungoje. Buvo iškelta daug klausimų, daug sunkumų buvo rasta, daug sprendimų patiems įvairiausiams klausimams. Dėkoju. Netrukus pirmininkavimą perims Luksemburgas. Noriu palinkėti Luksemburgui ir visą Europos Sąjungai ramesnio pirmininkavimo laikotarpiu. Mažiau krizių, daugiau augimo ir klėstėjimo. Dėkui. Anche il Parlamento ringrazia la Presidenza. Europos parlamentas taip pat norėtų padėkoti pirmininkavniančiai Latvijai už atliktą darbą ir puikų bendradarbiavimą per pastarosius šešis mėnesius. Dėkuoju dar kartą, diskusija šito klausimo baigta. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte de aceasta... Tęsime plenarinės sesijos darbą. Glezos prašo žodžio, turi kažką pasakyti dėl darbo atvarkės. Dėl ankstesnės diskusijos norėjau kalbėti. Pirmininkas sakė, kad man suteiks žodį, tačiau to nepadarė. Ir būtent norėčiau paprašyti žodžio dabar. Tiesiog aš pažvelgiau į jūs, maniau, kad jūs suteiksite žodį, o jūs man nesuteikite. Tai atsitiko štai kodėl. praėjusią diskusijoje kalbėjo tik tai politinių frakcijų atstovai. Ir ne vienas iš parlamentarų negavo žodžio, jeigu būtų nuspręsta kalbėti, kad parlamentaras pasgau žodį, būčiau ją suteikęs. Jūs galite kalbėti dabar? Ar aš galiu dabar pasisakyti? Puteți să luați cuvântul. Taip, dabar jūs galite kalbėti. Ačiū. Aš norėčiau paklausti jūsų ir kolegų štai ko. Šitas klausimas yra labai svarbus visiems europiečiams. Ar mes tikrai įsiklausysime į šalies gyventojų valią. Tiesiog gyventojai rinkimuose pasisakė prieš taupimą, jie pasisakė už uh, šviesesnę ateitį ir todėl mes, norėčiau paklausti jūsų, ar mes demokratišką piliečių pasirinkimą vertinate, ar jį atsižvelgiate kadangi Graikijos piliečiai nusprendė patys imti savo ateitį į rankas ir nebūti priklausomi nuo kreditorių. Žinoma, mes mokėsime savo skolas, tačiau niekas negali priversti mūsų kokiais nors memorandumais Aš norėčiau, kad visi paklaustų savęs, tiesiog pastirautų savo sąžinės, ar iš tikrųjų yra e, sutinkama su demokratiniu valstybės pasirinkimu. Ir kitas darbo atvarkės klausimas. Fernandė